E, universitetų sąjunga, tai dar kažkas e, bando mus visaip kaip e, atkreipti mūsų dėmesį. Taigi prašau pirmininkė, kad būtų tokia praktika sustabdyta. Dėkoju, ponė Bradbornai. Mes jūsų klausimą perduosime kvestoriams, kad jie galėtų atitinkamai sureaguoti. tuoj pat balsuosime, bet dar noriu Jums e, perskaityti keletą pranešimų. Pirmiausia, atitinkamas komitetas yra pateikęs e, pakeitimą tekstui, kurį patvirtino Europos parlamentas, e, savo poziciją patvirtino dėl suvienodintų sąlygų statybos produktų pardavimui. Pagal 216 taisyklę ketvirtą dalį korekcija teksto laikoma patvirtinta, nebent e, frakcija ar 40 narių per dvi paras, 48 valandas pareikalaus, kad būtų balsuojama dėl šio pakeitimo. E, ir e, pamatysite tekstą šio pakeitimo Sense and Direct puslapyje internete. Taip pat e, Konstitucinių reikalų komitetas siūlo e, 56 ir 50 taisyklę atitinkamai interpretuoti. 56. Po to, kai klausimas gražinamas komitetui pagal 56 e, straipsnių trečią dalį, atitinkamas komitetas dėl, prieš apsispręsdamas dėl procedūros pagal 50 taisyklę sudaro galimybę kitam su šiuo klausimu susijusiam e, komitetui patekti pakeitimus, kurie susijęs su to kito komiteto išskirtinė kompetencija. Ir dėl tų pakeitimų e, turi balsuoti parlamentas pagal 56 taisyklės D dalį. Ir e, taip e, daroma, nebent parlamentas e, nusprendžia kitaip dėl 50 taisyklės interpretavimo. E, pirmininkų suiga e, yra nutarusi, kad tokia tvarka galios visos procedūros metu teisėkuros ir susijusių komitetų teisės bus e, e, užtikrinamos pirmiausia siekiant įtvirtinti E, siekiant įtvirtinti principą, kad pagrindinis komitetas būtinai tai laikytųsi šios tvarkos ir e, teisingai ir pakankamai skirtų dėmesio susijusiam komitetui. Jeigu pagrindinis komitetas nepripažįsta asocijuoto ar susijusio komiteto teisių, tada šis komitetas gali tiesiogiai pateikti savo pakeitimus parlamentui, jeigu e, tie pakeitimai susiję su uh, susijusio komiteto išskirtinė kom, kompetencija. Jeigu iki rytojos vasario 16 dienos e, pabaigos nebus pateikta jokių pastabų dėl šios interpretacijos, taip, e, taip ir bus toliau. Ir dar pasakysiu, kad Matijų pranešimas bus išbrauktas iš darbo tvarkės, jeigu niekas tam neprieštaraus. Toliau Balsavimas pagal supaprastintą procedūrą, žali pranešimas, EC e ir Pietų Afrikos sutarimas dėl e, prekybos ir plėtros bendradarbiavimo. Balsuojama vardiniu būdu dėl šio klausimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pranešimui pritarta. Toliau ta pati procedūra, ponios Kopos pranešimas dėl ES Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos susitarimų. Balsuojama dėl pranešimo, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Prašom žodis jums. Mano aparatas neveikia ir prašau atsiųsti techniką. Taip pat užfiksuoti, kaip aš balsavau. Pone Koperatė. Pone, mano tokia pat problema, prašau užfiksuoti, kad aš balsavau. Pirminkė, mes pasižymėme tai. Toliau kitas klausimas, ta pati